E, sesiją skirtą. E, e, tai yra šios dienos sesija. Dabar pirmiausia 2010 metų buvusios plenarinės sesijos protokolas patvirtintas. O dabar norėčiau trumpai Jums pranešti, kad ryštą grįžau iš trumpo vizito Rusijoje, tai buvo pirmas per 12 pastarųjų metų parlamento pirmininkas Rusijoje. Aš susitikau su e, prezidentu Medvedevu, taip pat Dūmos ministrų pirmininku, užsienio reikalų ministru ir energijos ministru. Be visą kitą mes aptarinėjome ES ir Rusijos ryšius kaip modernizavimo kelio dalį ir kartu uh, kitus klausimus rūpimus tiek ES, tiek Rusijos operacijai. E, federacijai. Taip pat aptarinėjom žmonių teisų klausimą Rusijoje. Susitikau su pilietinės visuomenės organizacijos atstovais, tarp jų memorialo atstovais, kuris buvo apdovanotas Sakharovo prizu 2009-aisiais. Dabar per pastarąjį laiką labai išsiplėtojo Rusijos ir Baltarusijos e, ginčiai dėl dujų ir aš atkreipiau Rusijos e, prezidento dėmesį į tą klausimą ir pabrėžiau, kaip svarbu laikytis ES ir Rusijos sutarties dėl dujų tiekimo ES e, reikalavimų. Be to, atkreipiu dėmesį į tai, kad e, Rusijos ir Baltarusijos dujų sustarimuose turėtų būti numatyta nuostata, kuri užtikrintų dujų tiekimą Europos Sąjungai. Tad Šiaip e, dar bus turbūt pateikta e, daugiau informacijos apie šį susitikimą, tačiau turiu pasakyti, kad situacija keičiasi ir tiesiog kas, kas, kas valandą atsiranda naujos informacijos apie Rusijos ir Baltarusijos ginčius dujų klausimų kolegos, norėčiau priminti, kad ką tik į mūsų salę įėjo Indonezijos parlamento delegacija. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jo ekscelenciją poną Kemalį Aziz Stambolį, delegacijos vadovą. Delegacja Indonezji gości dziś w parlamencie w związku z siódmym. Indonezijos delegacija lankosi po e, par, interparlamentinės asamblėjos įvykusios tarp Europos e, parlamento ir Indonezijos parlamento atstovų susitikimo. Indonezija yra dinamiška visuomenė, joje klesti ekonomika ir įvaidina labai svarbu tarptautinį vaidmenį, ypač ASEAN asociacijoje. Tai yra pirmoji šalis, su kuria ES pasirašė dar praėjusiais metais partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Tad man labai malonu malonu pasveikinti Indonezijos bičiulius ir parlamento narius atvykusius pas mus. Kitas pranešimas, ponas Mike Natras pasitraukė iš Europos laisvės ir demokratijos e, frakcijos, EFD frakcijos ir nuo šių metų Birželio 23-osios jis priklausys nepriklausomų narių grupiai. Be to, man pranešta, Niderlandų institucijos man pranešė, kad ponas Luisas Bontes pakeistas bus ponu Luku Hartong, o ponę e, Ženin Henis Plasher pakeis ponas Jan Mulderis ir jie, eiti pareigas, jie pradėjo eiti pareigas vakar. Norėčiau pasveikinti naujus kolegas įsiliejusius į mūsų gretas. Toliau, pagal darbo tvarkos taisyklių trečio straipsnio antrą dalį, kol bus patikrintos šių naujų parlamento narių galios ir kol bus išspręsti galimi ginčių klausimai, tai tie du naujieji nariai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 ES biudžeto lėšoms po 2013 metų į šį specialų komitetą paskirtas Lukas Hartongas, kuris pakeis Danielį Vanderstopą. Toliau delegacija ryšiams su Palestinos parlamentinė taryba palaikyti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 Tad tvirtinam. Toliau deklaracija raštu e, numeris 29 šių metų. Ją pakeitė parlamento nariai Ticiano Moti ir Ana Zaborska. Deklaracijoje kalbama, raginama sukurti e, pranešimo, e, skubę pranešimo sistemą Europos lygių, SARE vadinamąją, skirtą pedofilijos ir prie, seksualinio priekabiavimo autoriams e, išaiškinti. Tad e, deklara, de, už deklaraciją pasirašė daugiau kaip e, didžioji dauguma parlamento narių ir pati deklaracija pagal darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį bus pateikta skirtiems, skirtoms suinteresuotoms šalims ir paskelbta kartu su šios dienos posėdžio dokumentais. Toliau Europos e, vadovų tarybos išvados. Europos vadovų taryba e, vyko šių metų birželio 17. -ąją. Norėčiau tą progą pasveikinti Europos tarybos pirmininką ir Europos komisijos pirmininką. Ponai, labai ačiū, kad atvykot pas mus. Mes netrukus pereisim prie diskusijos. O prieš tai žodį suteiksiu ponui Hermanui Van Rompojui, Europos tarybos pirmininkui. Žodis jums, ponė. Pone Europos parlamento pirmininkė, ponė Europos komisijos pirmininkė, brangus kolegos, tai pirmas Europos vadovų tarybos e, posėdis e, ir jis buvo sušauktas ne tokia skubos tvarka.